Prasidės balsavimas. Pradėsime balsuoti dėl šešių pateiktų rezoliucijos projektų dėl Venezuelos. Pakeitimų kol kas jokių nėra, taigi siūlau trijų frakcijų bendrą rezoliuciją, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Ar visi balsavo? Matau, kad dar du atbėga. Na, tai dabar klausiu dar sėki, ar visi pabalsavo. Tuomet balsavimas baigtas. Taigi rezoliucija priimta 41 balsu, 16 prieš, 3 susilaikė. Toliau balsuojame dėl šešių rezoliucijos pasiūlymų. Dėl Magdagaskaro šešios frakcijos pateikė bendrą pasiūlymą. Pakeitimų nėra. Paprastas balsavimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Na, keletas susilaikiusių, tačiau galima sakyti priimta vienbalsiai. Toliau balsuojame Birmos klausimų. Čia taip pat yra bendra šešių frakcijų rezoliucija ir du kolegos dar ir įrašė savo pavardės. Pirmasis pakeitimas, keturioliktasis punktas. Kas pritarė? Prieš? Susilaikę? Priimtas pakeitimas ir galutinis balsavimas dėl atitinkamai pakeisto projekto. Vardinis balsavimas, prašom. Taip, pradedame balsuoti. Dabar pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Tuomet baigėme balsuoti. Šis pasiūlymas priimtas vienbalsiai, susilaikiusių ir prieštaraujančių nėra. Posėdžio protokolas bus pateiktas kito plenarnio posėdžio pradžioje, jeigu nėra jokių prieš prieštaraujančių, tai aš pateiksiu atitinkamas rezoliucijas tiems, kams jos yra skirtos. Dabar posėdį baigiame. Visiems linkiu saugios kelionės namo ir gero žuvų savaitgalio.